Tai jokių pastabų dėl šiandien priimtų rezoliucijų, jos bus nusiūstos toms institucijoms, kurios yra nurodytos juose. Tokiu būdu baigiame parlamento sesiją. Visiems linkiu geros kelionės namo.